Dabar periname prie balsavimo motyvų paaiškinimo procedūros. Pirmoji kolegė tai bus Marie Kristin Arnotu. Gerbiamas e, pirmininkė kolegos. Prašom kolegos tyliai išėti iš salės. Ponios ir ponai. Kolegos, nustokite kalbėtis, o jeigu ruošiatės išeiti salės, tai padarykite tai kuo skubiau, leiskite kolegoms pasisakyti. Taigi, prašau išeiti salės, jeigu norite kalbėtis. Gerbimas pirmininkė, gerbiami kolegos, mes balsavome prieš šio susitarimo ratifikavimą, nes Ukraina yra padalyta tarp rytų ir vakarų ir matome, kokia tragiška situacija kasdien, e, kaip tragiškai klauso situacija. Tie susitarimai, apie kuriuos kalbėjome šiandieną, e, vargu ar duos kokios naudos mes žinome, e, kaip atsitiko su prezidentu Janukovičiumi paskui įvyko e, valstybės perversmas. Mes e, pirmiausia turime galvoti, kaip sutaikyti dvi pusės, kaip e, apraminti situaciją, sustiprinti taiką ir stabilumą. Kol kas E, jums e, pavyko pasiekti priešingą rezultatą ir kaip jūs įsivaizduojate, kad laisvasios priekybos sustarimas e, su šalimi bus taikomas ten, kur vyksta pilietinis karas maždaug trečdalyje teritorijos tos šalies? Ir taip pat labai dėlį susirūpinimą e, kelia tai, kad niekas netliko poveikio vertinimo. E, šis sustarimas tiek Europos darbuotojams, tiek e, Prancūzijos konkrečiai darbuotojams kels nemažų pavojų, taip pat ir darbuotojams Ukrainoje. Ačiū. Ačiū kolegiai. Jean-Luc Schaffhauser kalbės dabar. Dom. Nous avons voté. Dėkoju. Mes balsuojame prieš šį susitarimą, nes asociacijos susitarimas šiuo metu yra pasirengimas karui. Jis tik tai dar labiau akcentuos pasis, pasidalimą tarp rytų ir vakarų, o mes turėtume siekti vienybės ir taikos reikia gerbti Ukrainos e, žmonės ir tokiu būdu mes balsavome juos gerbdami prieš. E, dėl ekonominių lūkesčių elektra ir dujos jau dabar pabrango, kai kur iki 50 procentų. Matome, kad auga nedarbas. Atsiprašau, 15 procentų. Ir taip pat e, Mes turime galvoti, kaip Ukrainai suteikti pagalbą, kuri būtų proporcinga ekonominiams sunkumams. Bet e, vakarų e, pagalba niekuomet e, ne bus tokia, kokie yra lūkesčiai demokratija Ukrainoje, Ukrainoje yra nepaprastai trapi, ne, pamirškime, ką daro oligarchai, e, kad matome fašistinių ir rasistinių e, pasisakymų ir požiūrių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū Šafhauseriui. Dabar kalbės kolega Jar. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už asociacijos susitarimą, kadangi manau, jog istorija dar tik tai prasideda, niekas nesibaigė ir todėl manyčiau, kad mes bendrai dirbdami užtikrinsime abipusį pasitikėjimą. Jeigu įsiskaitytume į sutartį ir pagalvotume apie perspektyvą, tai suvoktume, kad šitas sustarimas atveria geras perspektyvas ES ir Ukrainai, bet ir vykdant trilogą tarp ES, Ukrainos ir Rusijos. Taigi dar kartą kartoju, kad bendrai dirbant, prekiaujant galima didinti pasitikėjimą ir todėl galėjau balsuoti už šį sustarimą, kaip ir dauguma šio parlamento narių. Dėkoju kolegai Jar, norėčiau kolegos Langenbrok ir kitos prašau nekalbėti salėje. Išeikite, prašau, į salės prieigas. Dabar kolegė Kristina Morvai kalbės. Dėkoju. Aš esu vengrė. Aš balsavau prieš šį sutarimą. Negalėjau balsuoti už asociacijos susitarimą, kuris įsigaliotų tarp ES ir šalies. Šalies valstybės, kuri nuolat pasisako prieš 200 tūkstančių vengrų žmogaus e, teisės. E, Karpatų regione gyvena e, šie žmonės, ši tautinė mažuma. Sakoma sutartyje, kad reikia abiems šalims laikyti žmogaus teisų, įskaitant vietos gyventojų e, etinių mažumų teisų. O Ukraina nesilaiko šios nuostatos, nekalbu tik apie politiką. Kai e, Fides nariai Vengrijoje pritarė e, šiam susitarimui, e, atsistoja, plojo, aš supykau. Ir niekas iš šio regiono nepasisakė, aš tikrai nustebusi esu dėl tokio elgesio. Ačiū, kolegė Norvai, dabar kalbės kolega Peter Mach. Ist er Mach im Saal? Ar kolega Mach yra salėje, atrodo ne. Todėl toliau žvelgėme į sąrašą. Gil. Labai ačiū. Asociacijos susitarimas yra pusiaukelė tarp priekybos susitarimo ir ES narystės. Tai yra Ukrainos antras bandymas užsitikrinti asociacijos sutarimą po pirmojo bandymo buvo nuverstas demokratiškai išrinktas prausiškas prezidentas ir prasidėjo pilietinis karas, kurį matome Ukrainoje. E, Putinas naudoja retoriką savo ir kur mes nukeliausime. Ukraina yra buferinė zona tarp NATO ir Rusijos. Europos Sąjunga bando tą buferinę zoną pašalinti ir NATO tankai tokiu būdu priartėja prie Rusijos sienos. Tai, ką jūs darote šiandieną, yra pilimas alyvos į ugnį. Putinas nėra didžiausia grėsmė mūsų civilizacijai. Didžiausia grėsmė jai yra musulmonų ekstremistai. Ir mes dabar bandome erzinti rusų mešką ir tas žaidimas yra labai pavojingas. Dėl to aš balsavau prieš šį susitarimą. Labai ačiū šį paaiškimą, ačiū, kad laikėte skirto laiko. Žaliųjų atstovas profesorius Buchner turėtų kalbėti dabar. Pirmininkė, šiame susitarime yra nuostatų, kur, į kurias daug kas net kaip dėmesio. Tai yra, žinoma, savame suprantamas dalykas, kadangi susitarimas yra dokumentas iš 100, 1200 puslapių. 89-ame, pavyzdžiui, puslapyje yra sakoma, kad įstatymai turi būti pakeisti, kad būtų galima apsaugoti investicijas ir užtikrinti arbitražo teismo veikimo galimybės. Tačiau investicijų apsauga nereiškia, kad apskritai reikėtų atsižvelgti vien tik Europos investuotojų interesus. Be to, arbitražo teismo sprendimai gali tiesiog uždėti papildomą e, kompensacijų naštą, kurią teks nešti Ukrainos ekonomikai. Be to, Ukrainos gamintojų rinkos tiesiog patirs Trojos arklio poveikį, Trojos arklio, kurį mes pristatysime į Ukrainą. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad sutarimas su Ukraina yra būtinas, tačiau netokia forma ir netokiomis nuostatomis. Dėkuoju profesoriui Buchneriui. Po to kalbės Tatjana Ždanoka. Yes, you, Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš. Uh, tai, kad būtų suteiktas pritarimas susitarimui. Manau, kad jis, šis susitarimas parengtas prastai, e, labai neatsakingai ir tai yra prastas politinis sprendimas. Po trijų dienų mes minėsime labai svarbės metnės - 51 metų e, po panašaus sarimo pasirašymo su Turkija ir kokie dabar yra mūsų ES santykiai su šia šalimi. Ša Aš e, galvoju apie tuos naivius Ukrainos žmonės, kurie pradėjo galvoti apie savo šalies narystę Europos Sąjungoje. E, dabar jiems pažadėtas bevizis režimas, neatsakingai pažadėtas, e, tą jiems pažadėjo prezidentas Porošenka. Mes kviečiame naują narį Europos namus, į tuos namus, kurie nėra dar iki galo pastatyti. Dėl to mūsų sprendimas yra visiškai neatsakingas. Much, Ačiū kolegė iš Danoka. Dabar žodis suteikiamas poniai Gil. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už Sairus uh, Volskį pranešimą, nes aš manau, kad santykių tarp ES ir Ukrainos stiprinimas šiuo <clears throat> lemiamu momentu yra išskirtinės svarbos. Ukraina yra mūsų artima kaiminė ir saugumas, stabilumas ir kiti procesai ten daro didžiulį poveikį Europos Sąjungai, kaip kad rodo pastaruoju NATO įvykiai. Ir visiškai tikiu, kad piliečiai, abiejų pusių piliečiai gerai dabar suprato, jog mes esame pasirengę padėti, ryštingai padėti Ukrainai, kad ten įsitvirtintų politinis stabilumas ir saug, prisidėtų prie saugumo visame regione. Nes nepritarimas labai naudingas yra tiems, kurie norėtų, jog krizė, nesibaig, krizė Ukrainoje nesibaigtų ir kurie negerbė Ukrainos teritorinio vientisumo. <clears throat> DCFTA yra sudėtinė dalis santykiuose su Europos Sąjunga, bet tas faktas, kad dal, didelė dalis to susitarimo straipsnių neįsigalios, e, yra nulaidžiavimas Rusijai. Aišku, konfliktą privalu deeskaluoti, tačiau noriu pažymėti, kad Ukrainos sprendimas sudaryti šį susitarimą su Europos Sąjunga yra tik tai Ukrainos suvereniteto demonstravimas ir kiekviena nepriklausoma valstybė turi suverenę teisę priimti sprendimus. Ačiū labai, norėčiau pasakyti kolegoms, kad kai aiškinami balsavimo motyvai, suteikiama vieną minutę tik tai kalbančiajam. Kitas kalbėtojas Peter Mach, kuris atvyko į salę, prašau žodis jums. Dámy a pánové, já jsem hlasoval proti této dohodě. Ačiū, ponios ir ponai. Aš balsavau prieš susitarimą, prieš priekybos susitarimą tarp ES ir Ukrainos, nes manau, kad mums ir ypač Ukrainai jis tikrai nėra naudingas. Aš pasisakau už laisvą priekybą, tačiau Ukraina įsipareigoja perimti visą mūsų teisyną, reglamentus ir direktyvas. Ukrainoje dėl to kilo skirtingų nuomonių, susidarė skirtingų nuomonių stovyklos dar praėjusi lapkritį. Tai, kas yra naudinga vakarams, tai yra bemuitė prekyba su Ukraina, nėra naudinga pačios, pačiai Ukrainai, jos rytiniai daliai, nes tai apsunkins Ukrainos prekybą su Rusija ir kitomis posovietinėmis valstybėmis. Labai apgėlestauju, kad Ukrainai teks perimti visą teisiną, nes tai yra nemenka našta, ypač e, šalims, kurių finansiniai ir ekonominiai pajėgumai yra labai menki, kaip kad Ukraino šiuo metu. Dėkoju, kad laikėtės Jono atmundės laiko. Dabar Tomas Čechovskis turėtų kalbėti dėl Klot Morajos, Marajas pranešimo. Po to suteiksiu žodį dalinai kolegijai Stechovskį. Vážený pane předsedající, děkuji. Gerbiamasis pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Aš balsavau už pranešimą, nes mano galva tai yra dar vienas žingsnis artėjant Europos Sąjungai ir Ukrainai, bet tai yra didžiulis žingsnis visiems, kurie siekia taikos ir stabilumo Ukrainoje. Aš gerai žinau, ką tai reiškia, nes prisimenu, kaip čekė tokio susitarimo pasirašymo aplinkybės. Tada buvo daug skeptikų, kurie labai skeptiškai vertino tokį žingsnį, sakydami, kad tai e, kels grėsmę stabilumui ir turės neigiamų pasiekmių. Ta patį girdėjome, kai stojo naujosios narės ir kai mes stojome į Europos Sąjungą, bet tai nepasitvirtino. Todėl tikiu nepasitvirtins ir dabartinės neigiamos pranašystės. Aš manau, kad Ukraina išloš ir Europa dar labiau suklėstės. Ačiū. Dėkuoju kolegai Stechovskijai ir paskutinioji, prašanti žodžio, tai yra Ana Marija Koracabilt. Dėkuoju tuo metu, kai tiesiog putas bando pasinaudoti mūsų silpnybėmis ir kai jisai keičia jėgą karinę galę ES e, teritorijas. Dabar labai svarbu buvo parodyti mūsų paramą Ukrainai. Taigi aš balsavau už šį susitarimą iš savo sielos paskatų. Mes turėjome pasiūsti aišku politinį signalą, pasakydami, kad mes nepritarėme tokiems veiksmams Europoje. Kadangi Ukraina kovoja už taiką, už teritorijų neliečiamumą ir visa tai yra mūsų bendros vertybės bendra kova. O tie kolegos, kurie pasipriešino šiam susitarimui, manyčiau, padarė visiškai nekokį ženklą, jie tiesiog paminė ES vertybės. Dėkoju. Baigėme pasisakymų dėl balsavimo motyvų procedūrą ir dama pertrauką iki, iki 15 valandos.